rytoj. O dabar periname prie vienos minutės kalbų. Pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Olpek. Dėkoju, pirmininkė. E, naujų metų naktį keliuose Vokietijos miestuose viešoje erdvėje keli šimtai migrantų užsipuolė piliečius. Jie priekadavo, apvogė. Tai buvo organizuota veikla. Policija ir liberalioji spauda, žiniasklaida tai apžvelgė ir jie tačiau buvo stengiamasi e, nenurodyti pažeidėjų tapatybės. Europoje tai nėra priimtina ar taisyklės yra taikomos visiems, ar teisės viršenybė taikoma, ji turi apsaugoti mūsų visų bendras vertybės, nesvarbu, ar kalbame apie migrantus ar europiečius, jeigu žmonės pažeidžia įstatymą, jie turi susi, e, susidurti su pasiekmėmis, kurios yra rimtos. Pažeidėjų atsakomybė turi būti pripažįstama, turime imtis priemonių. Jeigu būtų priimto, pritaikytos tinkamos priemonės, mes galėjome užkristi kelią tiems pažeidėjams. Policininkai ten buvo, kodėl jie negalėjo suvaldyti situacijos kodėl galbūt jie nedryso sustabdyti šių įvykių. Nemanau, kad tai yra priimtina. Negalime dėl to tylėti. Ačiū, ponė Lansėja. Rumunijos viešoji nuomonė ir taip pat e, žiniasklaida Rumunijoje nuolat išreikštavo susirūpinimą per pastaruosius kelius mėnesius dėl e, šeimos, iš kurių E, iš kurių buvo atimti vaikai Norvegijoje. Ir todėl Norvegijos, kodėl Norvegijos e, valdžios institucijos prieėmė tokią tokį sprendimą kol kas dar nėra aišku, nėra pateikta jokios informacijos. Informacijos trūkumas e, yra, kyla iš Norvegijos institucijų skaidrumo trūkumo, kurie neinformuoja nei žiniasklaidos, nei šeimos. Ir Marijos Popna yra e, šių e, vaikų tėvas, jis yra ES pilietis ir labai svarbu, kad jis ir jo šeima gautų tinkamą apsaugą e, iš ES institucijų ir Rumunijos institucijų. Aš norėčiau paprašyti, kad Europos parlamentarai paremtų mūsų prašymą institucijų atstovams, e, kad jie paaiškintų šitą situaciją e, e, bonarių šeimos vaikų dėliai. Dėkoju. Pone Būčia. Dėkoju. Dvi ES institucijos nusprendė um, Lenkijai, Lenkijai išreikšti tikrinimo um, patikrinimą dėl to, kad neva Lenkija pažengė ES principus ir buvo neva pažeisti pirminiai ir e, antriniai teisės aktai. Šita procedūra yra represinė, yra taikomi dvigubi standartai valstybėms narėms ir savo tautoms ir taip pat skirtingoms e, Lenkijos institucijoms, skirtingiams kabinetams. Ačiū. Pone Jakovič. tarp Kroatijos ir Slovenijos pastatyta siena sukėlė e, neramumų tiek tarp Slovenijos, tiek tarp Kroatijos piliečių. Protestuotojai e, žaidė e, tinklinį prie šitos e, sienos, tačiau ta siena buvo e, statoma ir regionuose, kur niekas negalėjo tikėtis migrantų. Tai yra neatsakinga tiek e, Kroatijos, tiek Slovenijos, tiek ES atžvilgės pigliuota vėla kelia e, didžiulį pavojų ir e, pasienio gyventams Slovenijoje ir Kroatijoje. Todėl mes norime, kad ES pareikalautų iš karto pašalinti tokią spigliuotą e, sien, spygliuotos vielos sieną tarp mūsų dviejų šalių, nes tai tiesiogiai kelia pavojų mūsų piliečiams. Obrigado, Presidente. Ainda sob o manto da densa propaganda em. Dėkoju, pirmininkė. Kalbant apie e, bankų sąjungą, dabar Portugalijoje kilo dar vienas skandalas. Mes e, Turime priežiūros e, sistemą, kuri puikiai viskas slepia. Matome, kas vyksta. E, milijardai viešųjų lėšų yra, e, buvo išleisti BANIF 2013 metais ir dabar praktiškai Portugalijos valstybė finansuoja 2,7 milijardus eurų, kad būtų išvalyti į BANIF banko padariniai. Ir Europos Sąjunga yra kaip e, garant, garantas, kad bankai neturėtų e, padengti tų visų nuostolių. Mes e, užtikriname viešą Libanif banko kontrolę. Mes norime susitaikyti su viso to pasiekmėmis ir e, tai turi būti Europos komisijos atsakomybė. Mes Europos komisijai siūsime raštišką užklausimą. Tikimės, kad bus atsakyta į tai greitai. E, E, Dėkuoju pirmininkė. Volkswageno e, įmonė e, apgaudinėjo savo vartotojus su emisijų matavimo prietaisais. Tai yra didžiulis skandalas, tai sukėlė labai didelę grėsmę e, viešai e, sveikatai. Vien Ispanijoje 500 tūkstančių transporto priemonių, susklausų transporto priemonių buvo parduota. Ir dabar administracija e, dar neapskaičiavo, kokią patirti nuostolį, tačiau manome, kad tie nuostoliai keletą milijonų. 300 milijonų um, buvo skirta valstybė, kaip valstybės pagalba šiai įmoniai. Mes kalbame apie tai, kad įmoniai buvo skirtos lėšos, kurios nebuvo skirtos uh, mūsų piliečiams. Svarbu, kad tokia įmonė prisimtų savo uh, atsakomybę savo veiksmus. Mes kalbame apie patikimumą. Uh, Dėkuoju, ponas Mach. Ponios ir ponai, Čekijai įstojus į ES dauguma mano e, bendrapiliečių mane, jog ES narystė e, sumažins e, korupciją, sustiprins demokratiją mūsų šalyje ir užtikrins klėstėjimą. Šiandieną tai yra neįsipildžiusios svajonės. Ir visi Čekijos, Čekijoje mato, kad Europos lėšos tik padidino korupciją. Balsavimas prieš Čekiją, migra... sprendžiant migracijos klausimus, parodė, kad ES tikrai nedemokratiška ir Europos komisija visiškai nu, izoliavo save nuo to, ką Čekijos piliečiai, paprasti piliečiai masto. Be to, dabar matome, kad netgi sprendimas dėl kvotų neveikia. Europos parlamentas buvo visiškai nustumtas į šoną. E, sakant, kad veiksmai yra skubus ir nepaisant Europos komisija vis tiek nieko negalėjo padaryti. Dauguma Junktinės karalystės piliečių nori išeimo iš Europos Sąjungos ir aš tikrai tuo nesistebiu. Dėkoju, ponas Bogecijo. Dėkoju, pirmininkė. Italijoje po e, vietinius e, bankų žlugimo skandalo buvo surinkta milijonai e, parašų prie peticijos, kuri buvo nusiusta Europos parlamentui. Noriu atkreipti pirmininko, parlamento pirmininko dėmesį į tai, kad mes turėtume skatinti vyriausybę kompensuoti nuostolius Mm, aukoms, nes tai yra skandalas, tai yra asmenys, kurie investavo visas savo santaupas. Tai yra, e, tragiš, taip pat turime tragiškų atvejų, kaip ponas Andželo e, nusižudė šioje drastiškoje situacijoje. E, visi maži e, indėlininkai turėtų gauti kompensaciją. 100 e, procentų, tačiau jie buvo apgauti. Jiems buvo parduotos e, akcijos, kuriems bankų pareigūnai e, garantavo, kad tai yra saugios akcijos, o dabar tapo aišku, kad tai buvo bankas, kuris samdė nekonfidentingus darbuotojus. Prašau jūsų peržiūrėti šitą peticiją. Ir tai taip pat padės prisiminti pirmąją gelbėjimo auką ir e, jo šeimą. Dėkuoju, ponas Zarianopolos. Sirizos vyriausybė Graikijoje mm, dirbo purviną darbą, tai yra stengiasi patenkinti kapitalistus ir sužlugdyti socialinės apsaugos sistemą. O vyriausybė e, neprisėmė jokios atsakomybės. Niekas nepamiršta to fakto, kad jaunuoliai moterys, kurie uh, turi e, lankščias darbo sąlygas arba neturi darbo iš vis, labai jauni patir skurdą. E, socialinio draudimo fondas netrukus žlugs. Ir e, taip pat yra daug nemokumo ir situacija tik tai sunkėja. Vyriausybė siekia įteisinti savo veiksmus, tačiau mes, kaip darbuotojų atstovai, atmetėme šią vyriausybės politiką ir mes darysime viską, kad kovotume su šitą politiką. Dėkoju, ponas Stefanek. mokesčių politika įtakoja e, darbo, e, kuriamas darbo vietas. Aš esu tikras, kad mokesčių suverenumas ir mokesčių konkurencija ES yra tinkamas sprendimas, tačiau e, standartizuodami mes galėtume nuveikti daug daugiau. Pavyzdžiui, bendras PVM registravimas. Toks Teisės aktas ne tik paskatintų elektroninę komerciją, tačiau taip pat padėtų ir smulkiam ir vidiniam verslui. Uh, Mes taip pat turime e, juos ja, palaikyti Europos lygmenių, supaprastindami e, administravimą. Ir taip pat turime atitinkamai užtikrinti bendros Europos rinkos naudojimą. E, bendras PVM registravimas ir įmonės įsteigimas už vieną eurą Europos Sąjungoje suteiks galimybę smulkiam verslui, suteiks galimybę pradėti smulkų verslą. Ir be abejo, mūsų piliečiams padės sukurti darbo vietas. Ačiū. Pone Krupinė. Pone pirmininkė, mano šalyje šeima yra labai svarbu ir tradiciškai vaikai ir tėvai lieka vieninga šeima. Neseniai Junktinė karalystė buvo atliktas tyrimas, kuris rodo, jog Rumunija yra šalis, kurioje vaikai yra laimingiausi. Bonojų šeimos atveju ir ne tik jos Mes e, išgir... Šitą šeimą tapo e, visame pasaulyje labai e, žinoma dėl to, kad Norvegijos institucijos atima iš tėvų vaikus. Procedūra nebuvo tinkamai atlikta. Vaiko teisės yra reglamentuojamos pagrindinių teisių hartijoje ir vaiko, vaiko interesas yra dominuojantis. Pirminis Rumunijoje Rumunija pasirašė Junktinių tautų vaiko teisų apsaugos konvenciją ir man įdomu, kągi mes padarysime, kad apgintume savo piliečius gyvenančius už ES ribų. Ar mes galime būti vieninga Europa? Ar Europos parlamentas, Europos komisija gali įsikišti ir padėti šiai e, šeimai susivienyti iš naujo. Aš esu motina ir aš nemanau, kad e, kas nors daugiau gali duoti savo vaikams nei biologiniai tėvai. Dėkoju. E, netrukus prasidės teismas prieš Alkapin ir E, šito e, fotožurnalisto e, prokuroras prašo įkalinti jį dviems metams. Šita, tai yra strategija, valstybės strategija prieš žiniasklaidą, prieš žurnalistus. Ta pačia represija patiria ir profesinės sąjungos atstovai yra kėsinamasi į informacijos trūkumą, į žiniasklaidos laisvę. Alkapin bus teisiamas dėl to, kad jo nuotraukose buvo aiškiai parodyta, jog Ispanijoje per pasarosius keletą metų vykdoma policijos represija. Tai yra stengiamasi brutaliai e, mušti demonstrantus, kurie demonstruoja prieš nesažiningą e, politi politiką. informavimas neturi būti nusikaltimas, neturint nuotraukų nematysi, kas vyksta. E, mes e, prieštaraujame prieš e, tuos, kurie neigia tokią represiją. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Šoltaš. Dėkuoju už suteiktą žodį, pirmininkė. Turėčiau sureaguoti į pono Jakaučič pasisakymą. Mhm. Man taip pat nepatinka spigliuotos vėlos užtvara pasienyje. Aš taip pat mačiau situaciją prie e, Kopos upės ir kokia buvo žala padaryta tiem žmonėm, kurie ten gyvena, o taip pat ir gyvūnams. Slovenija šią spigliuotą užtvarą pastatė ne todėl, kad taip užsimanė, bet privalėjo tai daryti, kad apsaugotų ES išorės sienas. Žinoma, atsiranda pavojus, kad ištiks domino efektas. Ir Kroatijos užsienio reikalų ministras pasakė, kad kitose šalise, Balkanų šalise taip pat gali iškilti tokios užtvaros dėl to, kaip migrantai veržiasi į Europą. Dėkoju toliau, ponas Batin. Dėkoju. Aš daug susirašinėjau su savo rinkėjais apie šaunamųjų ginklų regla, direktyvą, ypač įvairių muziejų atstovais siūlomi pakeitimai pareikalaus, kad muziejai sunaikintų istorinės kolekcijas ir negalės įsigyti kitų eksponatų. E, tai šis pakeitimas yra pa, pa, panikos išprovokuotas, e, išprovokuota reakcija į Paryžiaus išpolius. Bet šie muziejai prašo jam pritaikyti išimti. Ir taip pat išimtis turėtų būti taikoma visiems antikvarinių šaunamųjų ginklų kolekcininkams. Tai yra tik vienas iš naujausių pavyzdžių, e, kaip e, mano rinkėjai rūpinasi ir nerimauja dėl įvairiausių netinkamų teisės aktų. Ir jeigu jie jiems nepatinka šitės aktai, jiems galbūt reikėtų patar tiesiog imtis ginklų metaforiškai ir pareikalauti išstoti iš Europos Sąjungos. Ponas Lebretona. Dėkoju už suteiktą žodį. Dėkoju, pirmininkė. Komisija pradėjo tyrimą dėl įvairių e, e, prancūzijos žemdirbių profsąjungų, kaltinama juos, kad jie pažeidė 101 straipsnį dėl konkurencijos. Labai didelės baudos tikriausiai jiems bus skirtos. Ši komisijos iniciatyva yra pasibaisėtina ekonomiškai ir skandalinga humanistiškai. Prancūzijoje e, tūkstančiai pieno gamintojų ir augintojų galvėjų labai nukentės. E, Ir, ir taip pat dėl įvairiausių kitų, kitų šalių darbuotojų samdymo, pavyzdžiui, Vokietijos skerdyklose. Ir dabar gyvulių augintojams labai sunku atsilaikyti prieš tokią konkurenciją. Kaip ir ankstesnių režimų monarchija, ES dabar kankina Prancūzijos žmonės. Bretanėje jau prasidėjo sukilimas, tuo jis taps revoliucija. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Rola. Pirmininkė, e, buvo pasakyta, kad e, egzistuoja 29 valstybė. Mes negalime e, gal, staikyti su situacija, kai keletas milijonų jaunų žmonių neturi darbo. Daugiau kaip 10 procentų jaunimo prieš laiką pasitraukė iš švietimo sistemos. Iš tikrųjų, yra sistema, kuri padeda pereiti nuo mokyklos prie darbo rinkos. Ji egzistuoja, egzistavo seniai, tai yra ir stažuočių sistema, prie kurios prisideda ir socialiniai partneriai. Kita vertus, Erasmus programa yra tikra mūsų sėkmė. Judumo prasme, inovacijų prasme, Erasmus yra tikrai labai svarbus pavyzdys Europos ateičiai. Ir mes todėl turime e, sukurti e, aiškės europinę sistemą, pameistrystės sistemą visoje Europoje. Gracias. Senora Tapardel. Toliau kalbės ponas, ponė Tapadel. Dėkuoju pirmininkė kolegos. Daugiau nei 65 vaikai buvo atimti iš šeimų Norvegijoje. Kasdieną 3-4 vaikai atskiriami nuo savo tėvų e, dėl e, galimo netinkamo elgesio. Kiek vaikų yra Europos Sąjungoje? Aš norėčiau paminėti vieną bonarių šeimos atvejį E, jie prarado penkis savo vaikus Norvegijoje dėl ne visai pagristų priežasčių, kuris pateikė Norvegijos institucija, be teismo sprendimo, be skaidraus sprendimo prieimimo, be nekaltumo prezumcijos. Penki vaikai buvo pagrobti ir tai nėra vienintelis atvejs, tai tik pavyzdys, kaip piknaudžiauja Norvegijos institucijos. Aš norėčiau paprašyti Europos parlamento ir komisijos įsitraukti kartu su kitomis institucijomis. Ir noriu paprašyti, kad kolegos paremtų pagrindinės mūsų teisės. Norvegijos imigrantai dažnai patiria tokias situacijas, o mes turime ginti savo piliečius nuo tokio elgesio. Ačiū toliau, ponas Karver. ES teisėtumas ir vidurio rytų ir veiksmų veiksmingumas vidurio rytų taikos procese vėl tapo kvestionuojamas. Kaltinama, kad palestiniečiai pardavinėja žemės Izraeliui, bet Paskui jie yra nužudomi Izraelio saugumo pajėgų. Man atrodo, kad tai yra pasibaisėtina. Ir kai kurios nevyriausybinės organizacijos net gauna tam ES finansavimą. Praėjusi mėnesį bent jau gavo 300 tūks, 30 tūkstančių eurų iš ES demokratijos fondo. Man būtų įdomu sužinoti, ar ES pinigai tiesiog yra plaunami, kad būtų išvengta parlamento kontrolės. ES atrodo susitepia kraujų ranką. Senior Būda. Ačiū, ponas Būda. Pirmininkė, ačiū. Europos parlamentas ir Europos institucijos turi užtikrinti saugumą Europos piliečiams. Todėl nerei, ne tos institucijos neturi tiesiog likti pasyviamis stebėtojomis, kai e, Norvegijos e, vaikų priežiūros tarnybos imas veiksmų. Neturi būti vaikai atimami iš šeimų, o taip atsitiko Bonarijų šeimoje, e, ši šeima pra, neteko penkių vaikų, vienas iš tų vaikų buvo vos trijų mėnesių ir dar buvo maitinamas krūtimi. Tai labai smarkiai atsiliepia vaikų vystimuisi ir dabar yra kel... daugybė tėvų, kurie kovoja teismuose, įskaitant ir žmogaus teisų teismą, bet Norvegija atsisako vykdyti teisingumą dėl tokių priežasčių, kurias sunku suprasti. Aš manau, kad mes turėtume po sąjungos mechanizmų, kad Norvegijos institucijos būtų priverstos peržiūrėti savo politiką šioje srityje. Ačiū dabar, ponas Fernandės. Muchas gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Noriu atkreipti šio par, šių parlamento rūmų dėmesį į e, gruodžio mėnesį Šiaurės Ispanijoje siautusius gaisrus, ypač mano e, regione, Asturijos regione e, siautusius gaisrus. Ke, iš viso vyko 453 gaisrai, dauguma jų sukėlė žmonės. Gruodžio 19-20 dieną visą tai vyko Asturijos. E, E, teritorijoje, tai turėjo poveikio visam regionui. Jei pažvelgtume į mūsų savivaldybių padėtį, matome, kokios ten yra e, pasiekmes. Nenoriu dabar kalbėti apie kurią nors vieną savivaldybę. Visame regione kilo daugybė gaisrų. E, kai kurios iš jų sukėlė žmonės ir mes dabar turime rasti būdą, kaip um, atlyginti nuostolių žmonėms, nes buvo nukentėjo žemė, ūkiai, žmonių namai. Reikia stengtis, kad būtų kompensuojama ir ES lygių ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas padarys viską, kad tiems, kurie nukentėjo nuo tų gaisrų, būtų atlyginta žala. Ačiū ponui Fernandės. Dabar ponas Tom. Pone Tomš. Ačiū. E, pirmininkė, atsiprašau, kad prieš tai per anksti buvau pradėjusi kalbėti, kaip ir kolegė gal Pelts, norėčiau e, pakalbėti apie e, smurtą, kurį pastarojų metų matome Europoje. Negali būti jokio pateisinimo, kad nevykdomas teisingumas. Ir aš tikrai esu nusivylusi, skaitydama socialiniuose tinkluose, kad kai kurie žmonės e, pritarė tokiems smurtiniams išpoliams prieš, prieš moteris ir vaikus. Kai kuriuose valstybėse narėse yra pradėti dėstyti kursai skirti e, mokyti migrantams apie Europos kultūrą. Tai yra svarbu, bet aš manau, kad reikia imtis e, dar ir kitų priemonių. Labai svarbu, kad tie asmenys, kurie atvyksta į mūsų teritoriją, gautų visą paramą, kurią galime suteikti, tačiau tuo pačiu metu mes turime tikėtis, kad jie gerbs mūsų kultūrą, mūsų papročius. Ir žinoma, neleisime, kad būtų įmamasi kokio nors smurto prieš europiečius. Ačiū. Ponas Bušoj, e, ačiū. Pirmininkė, mes atstovavome viešajai nuomonėjai Rumunijoje. E, Rumunija yra pasibaisėjusi e, kelių Rumunijos šeimų padėtimi. Garsiausiai iš tų šeimų yra Borneo šeima, jos vaikai, jos, iš jos buvo paimti vaikai, jos paėmė vaiko teisų apsaugos tarnybą be jokio teismo sprendimo. Tai buvo neproporcingas veiksmas, kuris pažeidžia tarptautinės vaikų teisų konvencijos nuostatas. Mhm. Norvegija jau buvo nuteista žmogaus teisų teisme už panašius atvejus ir tikiuosi, kad e, visos valstybės narės įsitrauks. Norėčiau paprašyti, kad įsitrauktų visos Europos institucijos, kad būtų ištaisyta ši patėtis, kad, Euro, kad Norvegijos institucijos būtų įtikintos patobulinti savo įstatyminę bazę, kad tokiu atveju nebebūtų. Ačiū dabar ponas Gambus. Ačiū. Ponios ir ponai, Ispanijos institucijos neseniai nusprendė sukelti pavojų daugiau kaip 500 veislių ir rūšių. E, yra įgyvendinamas hidrologinis planas, kuris prieštarauja komisijos nuostatoms. Komisija jau nekarta buvo įvardijusi tas problemas, kurių kyla Ispanijos institucijoms dėl vandens veiksmų plano gyvendinimo. O čia e, mes kalbame apie tyčinius ir pasikartojančius veiksmus, kai Ispanijos institucija nesilaiko saugomiems regionams nustatytų sąlygų. Mūsų nuomonė komisija turi nedelsdama reaguoti ir gražinti tos projektus Ispanijos vyriausybei, nes tai kelia e, pavojų ne tik ekosistemoms, bet ir šimtams tūkstančių Europos piliečių. Labai svarbu imtis veiksmų. Ačiū dabar ponė Zaborska. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Norėčiau išreikšti solidarumą su moterimis, kurios patyrė smurtą, e, grėsinimus ir e, priekabiavimą Vokietijoje Kelne. Negalime taksyti su tokiu elgesiu. Mes esame įpareigoti ginti kiekvienos moters orumą. Ir jeigu e, užpuolikai Ir nėra svarbu, ar užpolikai buvo imigrantai ar ES piliečiai, bet kuriuo atveju jų elgesys yra nepateisinamas ir negalime taikyti dvigubų standartų, nagrinėdami tokius nusikaltimus. Įvykiai kelne parodė, kad susidurėme su rimtais iššūkiais. Vertinkime juos rimtai, tačiau nesišvaistykime paviršutiniškais vertinimais, grindžiamais mūsų prietarais. Ačiū. Ačiū. Kitas mūsų posėdis vyks rytoj, antradienį, nu, nuo, nuo 9 iki 14.30 ir nuo 15 iki 23 valandos. Darbo tvarkė yra paskelbta ir yra skelbiama Europos parlamento e, svetainėje. Dabar posėdžiai, posėdis baigtas, pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams.